Grįžsime prie 24 valandžio protokolo patvirtinimo. Ar turite pastabų dėl šio protokolo? Jeigu neturite, tada laikysime šį protokolą patvirtintų. Kolega Blokland norėtų pasisakyti, prašom. Ačiū pirmininkė. karalienės šventė yra šventė visai Niderlandų tautai. Ir švenč, visa tauta švenčia su Oranijos karalienė. Ir mes tebesame šokiruoti dėl tų įvykių. Mes užjaučiame visus e, nukentėjusius ir, jų, ir žuvusių šeimas ir norėčiau padėkoti parlamentui už jau žuojotos žodžius ir nusiusime juos mūsų karalieniai Beatričiai. Ačiū. Dėkoju, kolegė Bliokland, mėly kolegos. Balandžio 30 sprendimu ES teismas nusprendė, kad Italijos Respublika ir atveju Benjamino Doničiai. Taigi jie nusprendė, kad šis sprendimas laikomas ne galutiniu, neišspręstas.